Kambodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų rezoliucijų projektai. Balsavimas vardinis, dabar balsuojame, prašom. Czy wszyscy z pań panów... Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Rezoliucija patvirtinta. Toliau balsuojame dėl rezoliucijos dėl Kongo Demokratinės Respublikas, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisų aktyvistų Iv Maklambela ir Freda Bauma atvejais. Bendras rezoliucijos projektas. Balsuojame dėl viso teksto, vardinių balsavimų, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Tikiuosi, kad taip, balsavimas baigiamas. Rezoliucija patvirtinta. Ačiū. Toliau balsuojame dėl e, rezoliucijos, dėl Bahreino, dėl Nabelo Radžabo atvejo bendra rezoliucija po C dalies pirmas pakeitimas. Kas už? Ačiū, kas prieš. Kas susilaiko? Atmestas. Na. Reikalavate patikrinti. Gerai, patikrinsime. Balsavimas pradedamas. Tikiuosi, kad visi balsavote. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Rezoliucija patvirtinta. Balsų daugumą. Labai ačiū. Toliau balsuosime dėl dviejų krikščionių pastorių padėties sudane. Turime bendrą rezoliucijos projektą po trečios dalies trečias pakeitimas, patiktas APP, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas sulaiko, patvirtintas, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Tačiau prašymą patikrinti, patikrinsime, pradedame balsavimą. Čia šis to dalį głos? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Toliau. Septintas punktas, pradinis tekstas, kas už. Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Aštuntas punktas, pradinis tekstas, žodinis pakeitimas, pat, kurį pateikė pana Veržyje. Ar norite kalbėti? Prašom. Oui, très rapidement, j'ai appris. Labai trumpai. Vakar sužinojau, kad trys opozicijos vadovai Sudane iš kongreso partijos buvo

priešinimo, jeigu ne, tuomet balsuojame dėl aštuontojo punkto e, su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Devinta nurodomoji dalis, pradinis tekstas, kas už Ačiū, kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. Į sveikatą, sako pirmininkas. Toliau po F konstatuojamosios dalis, pirmas pakeitimas, pateiktas APP, kas už, kas prieš, susilaiko, Patvirtinta. Antras pakeitimas, taip pat APP. E Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Ir aš konstatuojamoji dalis, pradinis tekstas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Ir dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto vardinių balsavimų. Pradedame balsavimą. Czy wszyscy... Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta didelė dauguma balsų. Labai ačiū šio posėdžio protokolas. Dėkoju e, už balsavimą. Protokolas